Einen schönen guten Nachmittag, meine Damen und Labą dieną visiems, ponios ir ponai, tęsame mūsų posėdį. Visų pirma, dėl vakar dienos protokolo, jis, o taip pat ir priimti tekstai buvo išplatinti. Ar kas nors norėtų paprieštarauti protokolui, ar kas nors turi pastabų? Jūs prieštaraujate? nelabai suprantu, kokį ženklą man duodate ranką, bet darau prielaidą, kad neprieštaraujate protokolui ir skelbiu, kad protokolas patvirtintas. Galime eiti prie pirmo mūsų popietinio posėdžio.